Buongiorno kolegė, kolegi. E Gerbiami kolegos, laba diena. Kviečiu visus susėsti, kad galėtume pradėti balsuoti. L'ordine del giorno reca la votazione della Pagal darbo tvarkę turėtume balsuoti dėl Gonč pranešimo Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skirimo priemonė. Norėčiau pasakyti, kad 35 iki 44 pakeitimai buvo atsiimti. Nuo 35 iki 44. Pradėsime balsuoti. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. priimta. Dabar balsuosime dėl 11 pakeitimo vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame balsavimą. Presenti 533. 533 kolegos balsavo, 67 už, 453 prieš, tuo būdu atmesta. Matau, kad siūlomas atskirasis balsavimas dėl 13 pakeitimo, kuris buvo atsimtas. Prašom, gerbiamas kolega. Funciona nella passata. Pone pirmininkė, neveikia mano balsavimo aparatas. Prieš tai balsuodamas balsavau už, tačiau norėčiau dar kartą pasakyti, neveikia aparatas reikalingas balsavimui. Pirmininkas, išsiųsime techninę pagalbą, kad jums sutaisytų sugedus įrenginį. Ketvirioliktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Avete votato tutti? Ar visi spėjom balsuoti? Baigiame balsavimą. Balsavo 566 kolegos, 94 už, 351 prieš. Tuo būdu atmesta. Pongo in votazione l'emendamento 51 per appello nominale. 51. Pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Balsavo 570 kolegų, 488 už, 80 prieš. Priimta. Emendamenti 1 e 45 in forza di ciò. De... Pirmas ir 45 pakeitimai atkrenta tuo būdu. O dabar balsuosime dėl 15 ir 46 pakeitimo vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. E chiusa. Baigiame balsavimą. 578 kolegos balsavo, 73 balsavo už, 491 balsavo prieš. 15 ir 46 pakeitimai tuo būdu yra atmesti. Dabar balsuosime dėl 65 pakeitimo. Vėlgi vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Ar visi suspėjome? Baigiame balsuoti. Balsavo 587 kolegos, 492 už, 81 prieš. Priimta. Pongo in votazione gli emendamenti. Dabar balsuosime dėl 67 ir 68 pakeitimo. Dėl abiejų balsuojame kas už. Prieš. Susilaikėm. Priimta. Dabar balsuosime dėl 18 ir 50 pakeitimo, jie yra identiški. Vardinis balsavimas, pradedam balsuoti. Avete votato tutti? Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 594 balsavusiai, 70 už, 522 prieš. Atmesta. Dabar balsuosime dėl 69 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar dėl 21 ir 47 pakeitimų, kurie yra identiški balsuojame vardiniu būdu. Prašau. Avete votato tutti, la votazione chiusa. Ar visi spėjo pabalsuoti? Baigiame balsavimą. 596 balsavusiai, 89 už, 372 prieš. Atmesta. Pongo votazione l'appello eh, l'emendamento. Dabar balsuojame dėl 48 pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 602 balsavo, 72 balsavo už, 518 prieš, 12 susilaikė. Šis pakeitimas atmestas. Dabar balsuojame dėl 49 pakeitimo, balsuojame vardiniu būdu, prašau. Avete votato tutti? Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 605 balsavo iš viso, 86 balsavo už, 518 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Dabar balsuojame dėl 82 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. 54 pakeitimas už. Kas prieš? Susilaikę. Primta. Taigi ketvirtasis pakeitimas atkrenta automatiškai. Penktasis pakeitimas vardinis balsavimas, prašau. Ar visi suspėjote? Balsavimas baigtas. 609 balsavo iš viso, 90 už, 383 prieš. Šis pakeitimas atmetamas. 56 pakeitimas balsuojame vardiniu būdu. Prašau. Ar visi suspėjote? Balsavimas baigiamas. 608 balsavo iš viso, 516 už, 66 prieš. Priimtas. 81 pakeitimas. Jis yra atsimtas, dėl jo nebalsuosime, taigi dabar balsuojame dėl 55 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Šis pakeitimas yra priimtas. Dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais ir pataisimais, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasiūlymas yra priimtas. Na, o dabar balsuojame dėl teisėkros rezoliucijos projekto. Vardiniu būdu balsuosime, prašau. Ar visi jau suspėjote? Balsavimas baigiamas. 602 balsavo iš viso, 516 balsavo už, 82 balsavo prieš. Taigi ši rezoliucija priimta. Sveikinu pon, ponę Gens, pranešimo autorę. Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Na, o dabar pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų. Kviečiu pona Patričelo vieną minutę.